Bonjour tout le monde. Euh, nous allons commencer notre séance de travail. Labadiena. Pradėkime posėdį. Šį rytą turime daug balsavimo. Pirma, 15 darbo tverkės punktas yra išbrauktas, taigi nebus balsuojama dėl 15 darbo tverkės punkto. Toliau 16 punktas tarptautinė priekybos politika klimato kaitos sąlygų kontekste. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau dėl šešto pakeitimo balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. Septintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisinis pakeitimas dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisnis pakeitimas. Tai yra nuo 10 iki 14 pakeitimų, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Tuomet iš karto pereinam prie 15 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 16 kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. 17 kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 18. Kas už, prieš, susilaikė. Gal reiktų suskaičiuoti. Panašu, kad priimta, taip, priimta. 19. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Žodinis pakeitimas. Pirmininkė, EPP frakcija prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui. Pirmininkė, tuomet nebalsuosime dėl jo. Ir perinam prie 20 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22. Kas už, kas prieš, priimta. 23. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta priimta. 24 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar balsuojame dėl visos nuomonės su visais pakeitimais, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ačiū visiems ir ačiū poniai Gres. Dabar 17 darbo tvarkės punktas. Tai yra Europos bendryjų pareigūnų personalo nuostų pakeitimas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, mistake. Les gens sont, sont d'accord avec l'opinion de Kajmarek, il faut voter en faveur des deux amendements. D'accord. Bon, donc... Pirmininkė. Taip, balsavimo sąraše buvo klaida. Iš tikrųjų, pono Kačmareko pranešimui yra du pakeitimai. Ir jeigu ponas Kačmarekas sutinka, reikia balsuoti dėl e, šitų pakeitimų. Pirmininkė, aš nesutinku su ponu Kačmareku. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Tai dabar balsuojame dėl visos nuomonės su šiais pakeitimais. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Thank you. Dabar balsuosime dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento nustatančio finansinę vystomą ir darbiavimo priemonę pakeitimo. Pono Görens pranešimas. Septintas pakeitimas yra atsiimtas. Trisdešimtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 32. Dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Ne. Gal reikia suskaičiuoti vis tik tai. Pradėkime iš naujo dėl antrosios dalies, prašom, kas už, Gerbiama pirmininkė, galbūt čia yra kažkiek sumaišties. 32 pakeitimas, antroji dalis, taip? Pirmininkė, taip, 32 pakeitimo, antroji dalis. il était adossé, mais il faut, il faut revoter la deuxième partie. Alors, c'est quoi Yra dvi dalis šio klausimo. Taip, čia dėl to ta sumaištis atsirado. D'accord. 13 pour. D'accord. Bon, voilà. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc... Pirmininkė, taip, sudėtinga. Kas dabar balsuoja prieš 32 pakeitimo antrą dalį? Pirmininkė, gal galėtumėm visų pirma balsuoti dėl pirmosios dalies, po to dėl antrosios dalies. Mes čia balsuojame juk dalimis. Tačiau iš tikrųjų yra trys dalis. Ir kadangi mes balsuojame dėl dviejų dalių kaip e, balsavimo dalimis ir dar yra šiaip balsavimas dėl punkto. Bon. Donc, Pirmininkė, Taigi balsuojame dėl 32 pakeitimo dalimis, kaip prašė SRD frakcija, pirmoji dalis - tekstas be žodžių - artimumas su ultratolimiausiais sąjungos e, regionais ir užjūrio teritorijomis kai kurių šalių. Tai tą mes jau patvirtinome, taip, balsavome už. Ne, irgi buvo e, sumaištis, gerai, ne visi suprato. Gerai, balsuojame tada iš naujo. Kas už tą tekstą be tų žodžių, kuriuos aš tik jums pasakiau. Kas prieš? Atmesta. Tada antroji dalis. Žodžiai artimumas su ir taip toliau iki užrio teritorijos. Kas už, kas prieš, priimta. Toliau 33 pakeitimas. Kas už, kas prieš, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 35, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau žodinis pakeitimas, kurį pateikė ponas Mitchell, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau šeštas kompromisas, e, dalimis balsavimas pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. O dabar reikia balsuoti dėl šešto kompromiso. Tokio, koks jis yra. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Trisdešimt šeštas. Kas už? Pirmininkė, man atrodo, vėl yra klaida. Gal minutėlė galėtumėm staptelti nes yra du atskiri balsavimai dalimis čia mes išsprendėme pirmosius du balsavimus dalimis ir tada mes iš karto perėjome prie viso kompromiso kaip po tokio. Galėtumėm balsuoti dėl to kompromiso, kaip jau čia yra, tačiau turime keturis neigiamus balsus. Tai aš taip suprantu, kad, reik, kad kadangi mm, taip jau yra, tai reikėtų balsuoti dalimis, kaip prašė SD frakcija. Bet mes atmetėm abu du balsavimus dalimis mes atmetėm. Mes visus balsavimus dalimis, mes neturėjome keturių balsavimų dalimis. No. Mes nedarėme keturių balsavimų dalimis. Yeah. So Tačiau žmonės galvojo, kad jie balsuoja dėl balsavimo dalimis. Pirmininkė, kadangi yra sumaišties, tai gal galėtumėm tada vėl balsuoti dėl kompromiso šeštojo, kuris yra atitinkamai modifikuotas jau po tų balsavimų dalimis. Yeah, Šeštas kompromisas. Panas Gerensas prašo žodžio. Euh, pirmininkė, aš labai atsiprašau dėl tokios sumaišties. Pone pirmininkė, tai yra pirmasis dal, balsavimas dalimis, kuris buvo atmestas, yra antrasis e, balsavimas dalimis, kuris buvo atmestas. Ir toliau yra balsavimas dėl viso šešto kompromiso atitinkamai modifikuoto. Man atrodo, viskas yra aišku, aš nesuprantu, iš kur čia ta sumaištis, viskas aišku. Nes jeigu pradėsime čia vėl diskutuoti, tai tikrai tada atsiras sumaištis, o dabar yra viskas aišku. Donc, nous avons, vous voulez bien donner lecture de ce que nous avons voté Galime čia galbūt pabandyti paskaityti, dėl ko balsavome. Visi balsavime dalimis atmesti. Kids. Pone pirmininkė, jei atvirai, tai nemanau, kad to tikrai reikia, nes dabar visiems aišku tai, kad balsavome dėl dviejų dalių, o dabar turėtume balsuoti dėl viso šeštojo pakeitimo su visais pakeitimais. Nemanau, kad reikalingas e, pakartotinas balsavimas. Komisys. Gerai, tada šeštas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Donc, amendement 11, qui est pour? 11 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Priimta. 38 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 12 pakeitimas atsiimtas. 39 Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 13 atsiimtas, 40. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 14. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Toliau. Balsuojame dėl bloko nuo pirmo iki penkto. Ar visi sutinkate? Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl konstatuojamųjų dalių. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 17. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18. Atkrito 21. 21 pakeitimas, kas už, Kiek yra už? Vis dar už. Kas vis dar už? 9 už. Kas prieš? Atmesta. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pirmas žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antras žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 29. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar 28 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 15 dėl įtraukos kas už. Kas prieš? Atmesta. Ir dabar balsuojame dėl viso pranešimo atitinkamai pakeisto, kas už, kas prieš. Priimta. Vieningai. Nuostabu. Ačiū, ponai Görin, sveikiname jį. Maintenant, on vote sur, la, sur le point 19. Dabar balsuojame dėl 19 darbo atverkės punkto. Tai yra pono Berman pranešimas. Pakeitimų neturime. Taigi, prašau balsuoti dėl visos nuomonės. Kas už, kas prieš. Priimta. Ensuite, voilà. Nous avons terminé le... Taigi, baigėme balsavimą. Dėkoju visiems ir sveikinu pranešėjus. Dabar pereisime prie 20 darbo tvarkės punkto. Galbūt padarysime 5 minučių pertrauką. Ir po 5 minučių pratesime darbą.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 Tęsėme mūsų posėdį ir dabar mes analizuosime pono Bartstas parengtą nuomonės projektą. Mūsų komiteto nuomonė yra teikiama dėl pranešimo, kurį rengia atsakingas komitetas INTA, dėl um, kai kurių pagrindinių gairių oficialiai remiamo eksporto kreditų srityje. Aišku, kad labai svarbu e, čia įtraukti ir vystimosi elementą, kad kreditavimo agentūros paisytų kovo su skurdu principų ir vystimosi politikos reikalavimų. Pone Stas, jums žodis pristatyti šią nuomonę. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, mes apie šią temą jau kalbėjome rūpiučio pabaigoje, po vasaros atostogų ir tuomet pateikiau jums darbo dokumentą. Na, o dabar mes pasiekime kitą fazę, mums reikia pateikti tikrąjį pranešimą ir aišku, turime pamastyti, kaip teisinę prasme mes tą pranešimą renksime. Kalbant apie eksporto kreditų draudimo agentūras, e, esame tam tikrų susitarimų su valstybėmis narėmis. Ir pagal susitarimus e, būtina laikytis tam tikrų gairių. Yra UZO pagrindų susitarimas ir komisija siūlo įgyvendinti šios laišvanoriškus susitarimus, perkeliant juos į ES teisę. Um, Ekonomikos ir mūsų komitetas yra nuomonę teikiantys komitetai, o atsakingas komitetas yra INTA komitetas. Dirbdamas aš kalbėjau ir su pagrindiniu pranešėju, nes teisinė prasme netaip paprasta tos bendrus susitarimus perkelti į ES teisę. Bendrėjai susitarimai apima apie tūkstantį puslapių, tai yra gan storas dokumentų pluoštas. Ir mums buvo gan sunku e, šiuos susitarimus pakeitus įtraukti į ES teisyną. Juristinė prasme, teisinė prasme mes atsidurėme ant labai slidaus ledo ir labai sudėtinga um, pasirinkti tinkamą sprendimą. Todėl mes pasirinkome kiek kitą požiūrį mes numatėme tam tikrus aspektus, kurie mums yra svarbus, kaip vystimosi pagalbos propaguotojams. Taip pat numatėme ir du priedus. Pirmajame priede yra numatyti susitarimai jau egzistuojantis EBPO srityje, o antrajame priedė yra numatyta konkreti pagalba besivystančioms valstybėms. Aš pateikiau septynis pakeitimus. E, šeši iš jų yra visiškai nauji, susijęs su e, direktyva. Ir e, šie pakeitimai susijęs su konstatuojamosiomis dalimis pirmieji šeši mano pakeitimai. Yra ir vienas pakeitimas, kuriame teigiama, kad EBPO e susitarimų laikymasis pagal sutarties dėl ES veikimo 208 straipsnį turi numatyti skurdo mažinimą, o devintajame pakeitime yra aspektai susijęs su devintuoju straipsniu. Čia yra kalbama konkrečiai apie kredito agentūras ir numatytos tam tikros procedūros ir reikalavimai, kurių e, šios eksporto kreditų agentūros turi laikytis. Aš atsijimu savo pakeitimą, devintąjį pakeitimą, nes e, pateikiau jums pakeistą devintąjį pakeitimą, taigi Toks devintasis e, pakeitimas ir liks, kaip pateiktas jums naujasis, tą senąją atsėmiau. Na, ko aš siekiu? Aš siekiu to, kad septyniuose pakeitimuose, e, kurie iš esmės yra susijęs su konstatuojamosiomis dalimis, taigi tuose pakeitimuose aš pabrėžiu tuos aspektus, kurie yra svarbus teikiant oficialią pagalbą besivystančiam šalims pabrėžiu tuos dalykus, kurie yra svarbus tiek mums kaip um, plėtros komitetui, tiek eksporto kreditų agentūroms. Mano Pakeitimuose atsispindi ir tai, kad eksporto kreditų agentūros yra vienos didžiausių investuotojų į besivystančias šalis, tačiau E, jų finansuojami projektai apima infrastruktūrą, kalnakasybą, energetikos rytį ir todėl labai svarbu, kad eksporto kreditų agentūros, kurios dažniausia turi tiesioginį ryšį su valstybėmis narėmis, taigi labai svarbu, kad šios eksporto kreditų agentūros laikytųsi tos uh, besivystančių šalių rėmimo politikos, kurios laikomės ir mes. Eksporto kreditų agentūros neturėtų imtis tokių veiksmų, kurie prieštarautų klimato kaitos ar socialinės politikos tikslams. Ypač Lisabono sutarčiai įsigaliojus, mano minėti aspektai tapo labai svarbus. Pakalbėsiu apie konkrečius pakeitimus. Pirmajame pakeitime kalbama apie svarbes e, su klimatos, klimato kaitas ir socialinę politiką susijusias gairias. E, kalbama apie pasaulio banko apsaugos priemonių politiką, pasaulio banko su gavybos pramonė susijusios peržiūros politiką. Eksporto kreditų agentūrų teikiami kreditai labai svarbus besivystančiams šalims, nes didžioji dalis oficialios paramos ir ateina iš eksporto kreditų agentūrų. Tačiau tuo pačiu metu e, šios agentūros e, finansuoja daug projektų, kurie susiję su infrastruktūra, e, užtvankomis ir kitomis. Antrame pakeitime užsimenama, į, užsimenama apie didžiojo dvidešimtuko susitikimą Pittsburgė ir Toronte. Sako kalbėtas, tikriausiai turiu menį trečią pakeitimą. Čia kalbama apie tai, kad reikėtų nutraukti iškastinio kūro subsidijavimą. Taip pat daroma nuoroda į EBPO gairias ir ES kovą su visuotinė klimato kaita. Ketvirtajame pakeitime kalbama apie tai, kad siekiant užtikrinti ABPO e susitarimą, reikia suderinti jį su sąjungos teise ir ypač e, sutarties dėl ES veikimo 208 straipsnių. Penktajame pakeitime yra pabrėžiama tai, kad ES principai ir standartai e, turėtų tapti pavyzdžių, kaip turėtų būti teikiamas finansavimas iš eksporto kreditų agentūros. Svarbu laikytis aplinkos apsaugos principų pagrindinių žmogaus teisių, taip pat ES aplinkos apsaugos ir socialinių teisės aktų. Yra parengtas vadovas, kurio reikalavimų reikėtų laikytis teikiant eksporto kreditus. Šeštasis pakeitimas, čia kalbama apie e, socialinių ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasi, apie bendrą um, politiką. Svarbu, kad eksporto agentūrų finansuojami projektai um, būtų koordinuojami taip, kad jie užtikrintų tvarę vystimosi politiką. Septintasis pakeitimas daro nuorodą į svarbius tarptautinius e, standartus susijusius su aplinkosauga ir socialinė politika. Yra pabrėžiami svarbus principai įdėkti kotonų susitarime, Europos konsensuse dėl vystimosi. Taip pat pabrėžiama, kad jungtinių tautų teisės aktų reikalavimų taip pat reikėtų laikytis. Ar jūs norite, kad aš dabar greičiau kalbėčiau ar trumpiau, ponia pirmininkė, nesupratau. Ar turiu baigti dabar? Okay. Mes turime tik 15 minučių šiam klausimui, o dar reikia ir diskusijas kažkaip sutalpinti, tai gal galėtumėt trumpiau. Taigi septintasis e, pakeitimas susijęs su egzistuojančių teisės aktų dėrėjimu, su ES aktais. Ir aštuntasis pakeitimas čia pabrėžiama, kad reikia siekti, kad EBPO teisės aktai ir susitarimas visiškai atitiktų e, sutarties dėl ES veikimo 208 straipsnį. Devintasis pakeitimas padalintas į dvi dalis. Pirmojoje dalyje kalbama apie konsultacijų skaidrumo viešos prieigos prie informacijos svarbą, o antrojoje dalyje kalbama apie sąlygas ir reikalavimus, kurių turi laikytis eksporto kreditų agentūros, e, siekdamos laikytis klimato kaitos reikalavimų. Tikiuosi, kad kolegos e, išnagrinės mano pateiktus pakeitimus ir tada kartu su šešėlinės pranešėjais mes galėsime pasvarstyti, kaip galėtume integruoti ar pagerinti esamus pakeitimus. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū. Ponas Werner Šalts atstovauja komisijai, tai prašom komisijai žodis dviem minutėm. Komisijai gali atstovauti ir kas nors kitas. Uh, aš atsiprašau, man tik dabar pranešė, kad aš turėsiu uh, sureaguoti. Aš su dideliu susidomėjimu klausiausi uh, pakeitimų pristatymo. Ir jūs minėjote, kad įvairiuose gairėse yra apibriežti dalykai, apie kuriuos jūs kalbėjote. Ir mums daugiausia rūpi tam, kad minėtas susitarimas būtų perkeltas į ES teisyną. Daugybė jūsų paminėtų aspektų yra apibrėžiami įvairiuose kitose gairėse. Ir eksporto, eksporto kredito grupės Paryžiuje priima dėl jų sprendimus. Tai tiek mes norėtume dabar pasakyti. Merci beaucoup. Labai ačiū. Noriu priminti, kad terminas pateikti pakeitimus yra spalio 12 diena, antradienis, vidudienis ir bus balsuojama komitete spalio 26 dienos posėdėje. O dabar laukiame gerbiamos komisarės, kuri prie mūsų prisijungs jau neužilgo. Turbūt nereikia daryti peršaukos, kadangi kaip tik yra tas laikas Man labai malonu dar kartą pasveikinti komisarę Georgievą mūsų komitete, ištikima mūsų partnerė, nuolat ateina čia ir labai džiaugiuosi tuo. Rūpiučio 31 dieną buvo specialus posėdis dėl humanitarnės pagalbos Pakistanui, jų buvo jame atėjusi. Šiandien mes kalbame apie 2011 metų darbo programą. Taigi, Komisarė Georgieva, su didžiuliu malonumu jums suteikiu žodį. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, mėly kolegos, labai džiaugiuosi šią galimybę vėl būti jūsų tarpe, e, dalyvauti vystimosi komiteto darbe. Labai džiaugiuosi galimybę nuolat keistis nuomonėmis e, ir galimybę glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, tai labai praturtina mano pamastymus dėl pagrindinės problematikos šią srityje ir nuolat e, mano darbo, dar, darbo tvarkė nuolat prasiturtina naujomis temomis ir būtent todėl šiandien esu čia. Mums tai daro didžiulį įspūdį, sako pirmininkė. Ah, ah, ah, Taip, aš mokiausi prancūzų kalbos dabar. Aš turiu du tikslus šiandien. Pirmiausia, aš norėčiau papasakoti Jums apie tai, kaip mums sekasi įgyvendinti 2010 m. komisijos darbo programą. Ir nes būtent nuo to, kaip mums e, seksis įgyvendinti 2010 e, m. programą, priklausys, ką mes veiksime kitais metais. Ir aš Taip pat nekantrai lauksiu jūsų pastabų ir jūsų pasiūlymų. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo 2010 metų darbo programos įgyvendinimo. 2020 metai buvo labai sudėtingi metai dėl to, kad e, per šios metus įvyko labai daug humanitarnių krizių visame pasaulyje. Ir šie metai taip pat patvirtino, kad man patikėtas naujai sukurtas portfelis buvo tikrai reikalingas. Mes matome, kad mūsų parama yra reikalinga daugam pasaulyje. Aš norėčiau paminėti Haiti, Pakistaną, Sudaną, Somalį, e, Artimuosius rytus, Kolumbiją, Kirgistaną ir Afrikos didžiųjų ežerų regioną. Ir dar norėčiau paminėti ir Čilę, kadangi Paprastai šią šalį netikime pagalbos, bet šiemet yra kitaip. Taip pat norėčiau padėkoti ECO darbuotojams, kadangi jie labai daug dirbo tam, kad e, mes galėtume suteikti daugiau nei vieną milijardą humanitarnės pagalbos tiems, kams jis yra reikalinga ir tam, kad užtikrintų, jog sklandžiai vyktų komisijos paramos mechanizmai. Darbuotams puikiai sekėsi dirbti, įgyvendinant realias operacijas e, krizių pimtuose regionuose, bei dirbti čia, Bruselėje. Kovo mėnesį buvo nuspręsta teikti humanitarinę pagalbą maistu. Buvo paskelbtas atitinkamas komunikatas, kuris yra labai svarbus. Pirmiausia dėl to, kad jame kalbama apie tai, kad mes pereiname prie kito pagalbos teikimo maistų modelių, modelio. Mes periname nuo tiesioginio maisto tiekimo prie kitų priemonių, kurios padėtų žmonėms įsigyti maistą vietoje, savo šalyje. Taip mes taip pat ketiname skatinti žemės ūkį e, šalyje, nes mes norime aprūpinti žmonės maistu bei palaikyti vietos ūkininkus. Be to, rodydami lyderystę visame pasaulyje, mes bendradarbiavome ir bendradarbiavome su, su mūsų partneriais, net ir su tais, kuriems mūsų naujas pagalbos maistų modelis nėra priimtinas. Aš kalbu apie Kanadą ir JAV. Šios šalis e, e, galiausiai taip pat pritarė tam, kad reikia pereiti nuo pagalbos teikimo maistų prie pagalbos teikimo e, pinigais ir voucheriais, kurie, už kuriuos žmonės galėtų įsigyti maisto. Šios intervencijos tikrai pasiteisino. 70-metį buvo pasirašyta konvencija, pagal kurią yra teikiama pagalba mastu ir, ir kuri, pagal, kuri nustato mūsų intervencijas. Ir turėtume pasinaudoti tuo, kad mes turime maisto produktų perteklių. Formuluodami mūsų naują darbo programą, atsižvelgsime į praeitų metų, šių metų darbo rezultatus. Ir pirmiausia, mes tenksime sustiprinti mūsų reagavimo į krizės pajėgumus. Mes parengėme komunikatą šiuo klausimu, kuriame mes apibendriname tas pamokas, kurias išmokome šiemet, e, teikdami pagalbą Haičiui ir Pakistanui. Aš turiu pasakyti, kad e, mes dirbome labai gerai ir galime didžiuotis tuo, kaip greitai ir nusekliai teikime pagalbą šioms šalims. Bet be abejo, kad visada dar daug ką galima būtų gerinti ir tobulinti. Ir mūsų piliečiai tikisi, kad mes dar geriau ir sparčiau galėsime teikti pagalbą. Taigi mes norime gerinti pagalbos teikimo efektyvumą, matomumą bei spartą. Pagalbą teikiame tiek ES, tiek už jos ribų. Ir aš norėčiau dabar e, susitelkti ties svarbiausiais dalykais. Pagalbos pajėgumai yra panaudojami e, E, savanoriškai. Mes turime tam tikrą planą, pagal e, kurį mes nustatome, kokie yra poreikiai ir ko mums reikia. Taigi mes pirmiausia uh, išnagrinėjame, kokiu, uh, kokius pajėgumus turime ir mes taip pat prašome, kad valstybės narės turėtų atitinkamą rezi, tokių pajėgumų rezervą, kurį galima būtų panaudoti nedelsiant. Uh, Be to, e, valstybės narės turi numatyti ir transporto galimybės, kur, e, tam, kad būtų teikiama pagalba. Tai reiškia, kad mums reikia ir bendrų uh, transporto uh, pajėgumų, bendrų lėktuvų, pavyzdžiui, kuriais galima būtų sparčiai nugabenti pagalbą. Uh, Komisija ketina iki spalio pabaigos paskelbti komunikatą. Tikimės, kad komisija jį patvirtins iki spalio pabaigos ir pato jis nukeliaus į tarybą. Aš norėčiau pabrėžti, kad aš esu labai dėkinga Europos parlamentui už tai, kad jūs nuolatos raginate mus pateikti ambicingą komunikatą. Ir dėkoju jūsų komitetui ir jūsų komiteto nariui poniai Zanikinį e, ir ponui Dievą. Pone Zanikinė parengė pranešimą dėl greito reagavimo pajėgumų. Antra, komisija taip pat vykdo uh, e, tarpinę konsensus, humanitarnės pagalbos konsensuso veiksmų plano įgyvendinimo peržiūrą. Ir mes daugiausia dėmesio skiriame tam, kaip praktiškai sekasi įgyvendinti uh, devynis veiksmus numatytus veiksmų plane. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad aš manau, kad šį peržiūrą nėra vien techninio pobūdžio uh, uždavinys. Tai yra galimybė atsižvelgti į pasikeitusias politinės aplinkybės, į pasaulio humanitarnės pagalbos teikimo tendencijas, nes matome, kad konsensusas tikrai yra naudingas, jis veikia Ir mes visi turime būti suinteresuoti siekti geresnių rezultatų. Galiausiai žmonėms visiškai nerūpi, kiek pinigų mes sugebėjome sutaupyti. Žmonės nori išgirsti, kiek gyvybių mes išgelbėjom ir kiek žmonių gavo mūsų pagalbą ir tai, kam turime skirti daugiausiai dėmesio. Mes taip pat norime susijęti pagalbos veiksmingumą, kuris labai rūpi ir komisijai, ir valstybėms narėms, su e, mūsų bandymais sustiprinti bendradarbiavimą, ypač gyvendinant e, kai kuriuos išorės politikos aspektus. Ir aš nebejoju, kad jūsų komitetui šis klausimas yra labai aktuolus. Bet to mes e, stengiamės atsižvelgti į institucinę sąrangą. tiek čia, tiek tarptautinių e, lygmenių. Mes jau gavome labai svarbu indėlį iš mūsų tarptautinių partnerių. Ir dabar e, tęsėme šį bendradarbiavimą Kohafos darbo grupėje su valstybėmis narimis. Mums labai svarbu būtų sužinoti, ką parlamentas mano apie humanitarės pagalbos koncesijos įgyvendinimą. Ir džiaugiamės, kad ponė Stifler rengia pranešimą, savo iniciatyvą. Pone Stifler, mes manome, kad jūsų pranešimo turinys ir e, pagristumas iš tikrųjų yra įspūdingas. Be to, mes ketiname paskelbti komunikatą dėl savanoriškų pagalbos teikimo grupių. Tikiuosi, kad jis bus patvirtintas dar iki šios savaitės pabaigos. Man yra tekę dalyvauti konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie, apie šalių donorių pastangas. Ir Daug buvo kalbėta apie tai, kad mes turime pradėti uh, dirbti iš apačios į viršų ir džiaugiuosi, kad taip ir elgiamės. Taigi, gerbėjai kolegos, tai yra trys iniciatyvos, remintis kuriomis mes parengsime 2011 metų darbo programą. Komisijos pirmininkas ponas Baroso pabrėžė, kad e, mūsų prioritetinės darbas šiuo metu yra stiprinti uh, reaga, reagavimo į nelaimės e, e, pajėgumus. Kitais metais mes pateiksime daug pasiūlymus dėl civilinės saugos. kuriuose ypatingas dėmesys bus skirtas e, mūsų galimybėms reaguoti į krizės. Mes taip pat šiuo metu atliekame 96 humanitarės pagalbos teikimo taisyklių peržiūrą. Labai svarbu yra paversti visas mūsų analizės realiais praktiniais veiksmais. Labai svarbu yra atitinkamai pakoreguoti humanitarės pagalbos teikimo reglamentus. Mes norime taip pat pasinaudoti tuo, kad kiti metai yra savanoriškumo metai. Ir mes seksime pasiūlymus dėl humanitarės pagalbos korpuso. Taigi 2011 metais mes renksimės 2012 metams ir konkrečiai 2012 metais pateiksime konkrečius teisės pasiūlymus. Nereikėtų pamiršti, kad mūsų svarbiausias darbas yra realios pagalbos teikimo operacijos. Penktadienį mes paskelbėme, kad mes padidinome pagalbą Pakistanui nuo 70 iki 150 milijonų e, eurų, reaguodami į jungtinių tautų e, raginimus. Šiuo metu mes Taip pat baigėme renkti operatyvę strate, strategiją ir kitų metų pradžioje aš jums galėsiu pristatyti mūsų operacinius prioritetus, į kuriuos įeis kai kurie e, politikos aspektai, kur, kurie bus prioritetiniai 2011 metais. Apie juos gal kol kas nekalbėjome. Aš kalbu apie tai, kaip mes derinsime prevenciją su reagavimu ir su mūsų veiksmais po krizės. Mes taip pat stengsime pagalbą susijęti su e, rehabilitacijos e, veiksmais ir aš manau, kad tai yra svarbi sritis, kurią jūs galėtumėte stebėti. Taip pat kalbėsime ir tarptautinės paskolas. Dabar apie e, humanitarnės pagalbos išorės matmenį. mes suprantame, kad mūsų biudžetas yra ribotas šiuo metu ir būtent todėl turėtume kiekvieną eurą panaudoti kuo veiksmingiau. Ir aš galiu jums, e, jūs patikinti, kad mes būtent taip ir stengiamės vertinti savo darbą. Turime taip pat pripažinti, kad mes e, tęsime darbą e, pagal taip, kaip yra nu, numatyta buvo anksčiau. Biudžete yra numatyti, numatyti 800 milijonai. Taigi mes e, taip ir dirbame. Aš džiaugiuosi, kad jūsų komitetas e, e, E, parengęs dokumentą dėl 2011 metų biudžeto projekto atkreipė dėmesį į tai, kad e, mes pinigų jau turime mažiau, bet vis dėlto negalime pleisti vystimosi. Nepamirškime, kad e, mūsų pagalba yra reikalinga tam, kad žmonės galėtų išgyventi. Tai yra gyvybės ar mirties klausimas. Ir uh, Aš dėkoju jūsų komitetui už tai, kad jūs apie tai nepamirštate. Ir aš galiu jūs patikinti, kad aš reikalausiu, kad tinkamai būtų vykdyta, vykdoma mūsų lėšų panaudojimo apskaita, tam, kad galėtume tikrai būti tikri, kad kiekvienas euros yra panaudotas geriausiai. Labai ačiū. Panas Geriai Žosalom paprašė žodžio. Sí, muchas gracias, señora presidenta, señora komisarė. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote. Kaip Jūs minėjote, Jūs laikas nuo laiko apsilankote mūsų komitete ir aš esu visiškai tikras, kad visi mūsų komiteto nariai Jums labai dėkingi už tai už tai, kad taip e, glaudžiai bendradarbiaujate su Europos parlamentu ir kad taip dažnai atvykstate į mūsų posėdžius. Noriu pasveikinti Jūs. E, praėję metai e, su savimi atnešė ir daug stichinių nelaimių. Europos Sąjunga labai aktyviai dalyvavo teikdama pagalbą nukentėjusiems valstybėms ir tai susiję ir su jūsų valia ir su pastangomis padėti tiems žmonėms, kurie labai nukentėjo nuo stichinių nelaimių. Galvodamas apie ateitį, turiu pasakyti, kad stichinės nelaimės ir krizės tikriausia tik dažnės. Tai neturi nieko bendro su religija, tai neturi nieko bendro su pranašystėmis, o greičiau su tuo, kad klimato kaitos pokyčius jausime vis e, aiškiau įvairiose pasaulio vietose, tiek Pakistane, tiek Azijoje, pavyzdžiui. Kaip Jūs minėjote, mums reikalingas didesnis finansavimas. Tačiau kalbant apie finansinius išteklius, svarbu pabrėžti, kad reikalingas ir didesnis koordinavimas, daugiau darnos. Jūs apie tai taip pat užsiminėte. Mums reikia dirbti daug efektyviau ir tapti labiau matomais. Būtent todėl noriu jūsų paprašyti ir net pareikalauti ir turiu pasakyti, kad mes kaip parlamentas paremsime jūs. Taigi prašau jūsų bendradarbiauti su humanitarinė pagalba teikiančiomis agentūromis pačiose nukentėjusiose valstybėse. Mes žinome, kad valstybės valstybėse narėse taip pat esama noro teikti humanitarnę pagalbą ir tapti matomomis, tačiau mes turėtume įtikinti atskirai humanitarinę pagalbą teikiančias valstybės narės, kad jos tą humanitarinę pagalbą turėtų teikti po ES vėliavą ar jungtinių tautų vėliavą. Turime patobulinti esamus humanitarnės pagalbos koordinavimo metodus. Taip pat jūs kalbėjote ir apie galimybę prognozuoti pagalbos teikimą. Manau, kad tas prognostiškumas taip pat yra labai svarbus. Na, o norint planuoti, norint prognozuoti, būtina turėti tinkamus finansinius išteklius. Aš išanalizavau generalinio echo direktorato biudžetą nuo 2005 iki 2009 metų ir konstatavau tą faktą, kad E, šiam generaliniam e, direktoratui skiriamas biudžetas ne tik, kad neaugo mano minėtais metais, tačiau tiesiog stagnavo. Aišku, finansinė parama buvo teikiama, nes e, reikalingi finansiniai ištekliai buvo gaunami iš kitų šaltinių, tačiau vis dėlto ta pati biudžeto formavimo procedūra ir praktika tikrai nėra gera. Mes turime stengtis, kad procedūros būtų paprastesnės. Mums reikalingos tokios biudžeto uh, sudarimo taisyklės, kurios užtikrintų tinkamą humanitarnės pagalbos teikimą. Noriu paprašyti dar vieno dalyko, kuris yra labai svarbus mūsų komiteto nariams Galbūt savo pranešimą mums galėtumėte pateikti ir raštu kaip darbo dokumentą, pavyzdžiui. Ačiū. Ponas Fisas, ačiū labai e, poniai komisijos nariai už e, jos darbą. Norėčiau išsakyti dvi pastabas. Pirmiausia, yra visa eilė konfliktų ir konfliktinių situacijų kuriuose būtina veikti betarpiškai greitai. Tai parodė tiek Haičio, tiek Pakistano atvejai. Aš susirūpinęs dėl to, kad e, tokios stichinės nelaimės tarsi užmaskuoja kitas sritis, kurioms taip pat reikalinga pagalba. Aš jau pateikiau klausimą, kokia padėtis Saharos pabėgėlių stovyklose. Didžiausia pagalbos dalis buvo teikiama Pakistanui ir Haičiai. Na, o kai, kokia situacija tose srityse, kurios taip pat atsidūrusios labai sudėtingoje situacijoje? Net tais atvejais, kai didžiausias dėmesys yra skiriamas, pavyzdžiui, Haičiai, turėtume nepamiršti ir kitų šalių, ir kitų problemų, kurias taip pat turime spręsti. Taigi noriu pabrėžti, kad stikinių nelaimių atveju negalima pamiršti ir kitų nelaimėje atsidūrusių valstybių. Gal taip pat galėtumėte tarti keletą žodžių um, apie savanoriškos humanitarnės pagalbos grupių steigimą, apie kurią, kurį buvote užsiminusi. Kiek veiksminga tokių savanoriškos pagalbos teikimo grupių veikla, kaip atrodo šių grupių organizavimas? Pone, pone Gerens, ačiū pirmininkė. Uh, visuomet labai džiaugiamės matydami ponę Georgievą pas mus. Aš pradėsiu gal nuo pozityvių elementų, bet taip pat pakalbėsiu ir apie kai kurios kitus elementus, ką aš jau esu kėlęs e, sutikimas su jumis, pavyzdžiui, dėl pagalbos Pakistanui, dėl e, reakcijos e, lietumo, e, ypač turint omenyje, kad pavyzdžiui, kad didžiosios e, galybės, e, naftos, turtingos šalis ir taip toliau nieko nesureagavo, nieko nepadėjo ir gal galėtumėt pakomentuoti tą situaciją, iš tikrųjų plačiau gal komisijos požiūris, koks būtų dėl to, kad iš tikrųjų iš kai kurių valstybių reakcija labai buvo ribotas, sakykime taip reakcija iš ES kai kuriais atvejais buvo labai efektyvi ir greiti, greita, tačiau kyla problemų dėl mūsų veiksmų matomumo išorėje. Ir čia, aišku, visų pirma, reikėtų kalbėti apie skaičius. Aš manau, kad galėčiau pasakyti, jog ES yra pagrindinė lėšų teikėja, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, padarinių po potvinių Pakistane likvidavimą, bet reikėtų, pavyzdžiui, kalbėti apie konkrečius tikslus, e, konkrečius skaičius. Ir aišku, kartais atrodo, kad pas e, popiežių lengviau gauti e, audienciją, nei gauti konkrečius skaičius iš komisijos. Kad tikrai matytumėm, kiek ES ir valstybės narės kartu teikia pagalbos. Iš tikrųjų, tarp realybės ir mūsų sutartise apibūdintos situacijos yra labai e, rimtas atotrukis. Kai kuriais atvejais iš tikrųjų, kai eina kalba apie bendrijos veiksmus, tai viskas yra embrioninėse e, kažkokiose tai dar stadijose tik tai. Kol neturėsime konkrečių skaičių, tai tikrai negalėsime nieko, jokios pažangos užsitikrinti. Mokesčių mokėtojų reakcija e, vis labiau yra rezervuota, kai eina kalba apie pagalbos teikimą, nes iš tikrųjų nesimato tos pagalbos, yra didžiulis atotrukis tarp to, kas, kas turėtų būti daroma ir kas yra daroma iš tikrųjų. Antras dalykas. Kai eina kalba apie mm, pastangų apjungimą, uh, kuomet e, visos valstybės narės kartu su komisija galėtų e, mobilizuoti savo e, išteklius, kartu apjungti savo išteklius. Dar vienas dalykas. Dėl dėl neturtingų valstybių pažeidžiamumo, kai eina kalba apie gaivalinės nelaimės. Aš nebetsimenu to tyrimo pavadinimo, tačiau ar yra komisijos kokiu nors planų dėl strategijos, kaip spręsti tokį, tokį labai specifinį dalyką, turint omenyje, kad iš tikrųjų tų e, nelaimių, tų katastrofų vis daugėja ir ateityje vis daugės, tai kokia būtų komisijos reakcija, nes e, mums, aišku, tas klausimas visą laiką rūpės ir norėtumėm kažkaip, kad jūs papasakotumėt apie tolesnius veiksmus šioje srityje. Ačiū, ponė Strifler. Oui, euh, Gerbiama komisarė, kaip visuomet jūs dalyvaujate mūsų posėdžiuose. Aš labai sveikinu tikrai tokį ypatingą bendradarbiavimą. Uh, Ir aš norėčiau kelti keletą klausimų, tačiau savo pasisakymę jūs jau į kai kurios iš jų atsakėte, taigi aš nekelsiu iš naujo, aš tik tai dabar pakalbėsiu apie savos iniciatyvos pranešimą, kurį rengiu. Mes palaikome ryšius su Eko generaliniu direktoratu ir vakar turėjau galimybę pristatyti savo darbą kalbame apie humanitarinės pagalbos teikimo konteksto blogėjimą, situacijos blogėjimą, institucinius aspektus. Iš tikrųjų, komisija turi galimybę, turi unikalią galimybę pagerinti situaciją čia ir rasti sprendimus dėl humanitarinės pagalbos teikimo, remiantis konsensu dėl humanitarinės pagalbos. Tačiau panašu, kad apie šį konsensusą mažai kas žino. E, tai, gal išskyrus tik pačius humanitarinės pagalbos teikėjus. Taigi reikėtų labiau komunikuoti, informuoti ir mūsų valstybių narių gyventus apie šį konsensusą, kad visi apie jį žinotų ir kad būtų galima realiai įgyveninti konsensuso turinį. Ar jūsų manimų ta, da, tarybos darbo grupės e, KFA e, dėl humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu e, tikslas turėtų būti užtikrinti, kad humanitarinės pagalbos teikimas atitiktų šio konsensuso konsensuso reikalavimus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, dėl to matomumo aš prisijungsiu prie pana Gerens e, pasisakymo. Iš tikrųjų, kalbant apie mūsų veiksmų matomumą, mūsų piliečiai žino tik tai, kad įvyko tokia katastrofa, kažkas tai neveikia, kažkas uh, nepasiteisino, kažkas tai yra blogai. Tačiau yra labai mažai kalbama apie tai, kiek mes padėjome gyvybį išgelbėti, kiek mes padėjome uh, e, vargsantiems žmonėms ir taip toliau. Iš tikrųjų, turint omenyje tai, kad tų katastrofų katastrofų ateityje dėje tik daugies, labai svarbu būtų, kad mūsų pastangos būtų labiau matomos. Pane Georgieva, gal jūs dabar galėtumėte atsakyti į e, visus klausimus. Uh, Dėkoju Jums už Jūsų pastabas, e, Jūsų pasiūlymus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, mes manome, kad nelaimių ateityje daugės dėl to, kad keičiasi klimatas. Taip, mes matome tokias tendencijas. Nuo 1975 metų gyvulinių nelaimių skaičius padidėjo penkis kartus. Žmonių, kurie nukenčia nuo šių nelaimių skaičius padidėjo 6-7 kartus, o ekonominė tokių nelaimių kaina padidėjo dar labiau o mūsų ūkis nuo 1975 e, metų padidėjo maždaug 3-4 kartus. Jei mes manysime, kad BVP augimas atspindi, kad mes turime daugiau išteklių, pamatysime, kad e, BVP augimas Tai, o tai yra ir mūsų ištekliai tikrai atsilieka nuo to, kaip sparčiai daugėja nelaimių pasaulyje. Tai reiškia, kad mes turime ne tik ieškoti papildomų išteklių, bet ir geriau koordinuoti mūsų darbą. Aš noriu dar kartą pakartoti, kad mes turime koordinuoti veiksmus tiek ES, tiek koordinuoti ES veiksmus su kitais mūsų partneriais. Ir tai labai aktuolus klausimas ir mes galvojame, kaip galima būtų patobulinti koordinavimą. Net netradiciniais metodais mes galvojame apie tai, su kuo reikėtų bendradarbiauti. Pavyzdžiui, prognozuojant, koks gali būti nelaimės scenarius. Ir tai darydami mes galvojame, pradedame nuo savęs, nuo veiksmų Europos Sąjungoje ir po to uh, galvojam taip, kaip mes koordinuosime veiksmus su jungtinėmis tautomis bei kitomis organizacijomis. Galiu pats minėti Australiją ir Naująją Zelandiją. Mūsų bendradarbiavimas su šiomis šalimis yra labai svarbus miško gaisrų uh, srityje, nes e, Australija ir Naujoji Zelandija turi daug patirties šioje srityje. Uh, nemažai pajėgumų ir toks bendradarbiavimas gali būti labai naudingas. Aš tiesiog paminėjau šį pavyzdį dėl to, kad jis atspindi, kad mes galvojame globaliai ir deriname mūsų europinius tikslus su tuo, kas vyksta pasaulyje. Ir be abejo, reikėtų, kad mūsų darbas būtų labiau matomas žmonėms. Panas Gerins kalbėjo apie ES įvaizdį ir kaip galima jį būtų išreikšti skaičiais. Na, pavyzdžiui, kalbėdama apie pagalbą, kurią teikime Pakistanui, galiu pasakyti, kad mes skiriame 400 milijonų eurų Pakistanui. Iš jų komisija skiria 150 milijonų, toliau daugiausia lėšų skiria Junktinė karalystė, po to Vokietija ir Švedija. Aš galiu Jums pritarti, kad iš tikrųjų nėra lengva surasti konkrečius skaičius. Kiekvieną kartą, kai aš kalbu ES vardu, nes Europos komisija, kaip žinia, e, atstovauja visą ES, nes Europos komisija yra ES dalis. Ir problema yra ta, kad valstybėms narėms patinka, kai uh, Mes pateikėme gražius skaičius apie valstybės narės, bet nepatinka, kad tie skaičiai yra mažiau palankos valstybėms narėms. Bet mes visi suprantame, kad jeigu mes, mes, jeigu mes neminėsime, kiek lėšų skiria valstybė, atskiros valstybės narės, bet kalbėsime apie bendrą ES suteiktą pagalbą, bus visiems nuo to tik geriau. Ir kartais aš turiu tikrai paspausti kolegas ECO tarnyboje dėl to, kad jie, pavyzdžiui, atsiunčia man dokumentus, kuriuose parašyta Europos komisija Pakistanui skiria, skiria tiek ir tiek lėšų. Tuomet aš tokį dokumentą gražinu ir sakau, man nerūpi, kiek skiria Europos komisija, aš noriu sužinoti, kiek, kiek pagalbos skiria visa Europos Sąjunga. Išteklius sutelkimas. Taip, aš suprantu, kad uh, biudžetuose yra numatyta, e, numatyta, numatytas tam tikras rezervas. Tačiau situacija pasikeitė ir, šiandien, ir tas rezervas šiandien yra biudžeto dalis, reali biudžeto dalis. Ar mes turime kūrybingai galvoti, kaip mums surasti naujų išteklių? Taip. Tačiau, jei Jei mes numatome prie biudžeto eilutę, kurioje yra skirtos lėšos humanitarniai pagalbai, kiekvienais metais tą darome. Kodėl mes negalime tiesiog pasakyti, kad tai yra biudžeto dalis? didžioji dauguma žmonių e, pritarė tam, kad mes teiktume humanitarinę pagalbą ir todėl jiems yra sunku ir išaiškinti, kodėl mes neįtraukėme humanitarinės pagalbos lėšų į bendrą biudžetą, kodėl laikome tas lėšas atskirai, atskiroji lūtai, kaip atskirą rezervą. Taip, vieną milijardą turime nu, numatyti savo biudžete, nes tai, ką mes išleidžiame humanitarniai pagalbai, jeigu turime papildomų lėšų, galime tuomet tas lėšas įtraukti į rezervą. Spręsti, kam skirti pagalbą iš to milijardo, nėra lengva. Mes esame nusprendę 15 procentų humanitarnės pagalbos biudžeto skirti pamirštoms krizėms. Tai yra toms krizėms, apie kurias e, nebekalba žurnalistai, apie e, jas neberašo laikraščiai. Pavyzdžiui, Sarami pabėgėliai, pavyzdžiui, jie e, uh, 35 metus jau neranda savo vietos, jie praktiškai visiškai priklauso nuo humanitarnės pagalbos, nepaisant bandymų spręsti problemas dėrybomis. Uh, niekur mes dar nepajudėjome. Mes remiame jungtinių tautų skaičiavimais, kad e, pagalbos reikalingų žmonių skaičius yra 90 tūkstančiai. Tačiau manome, kad jų gali būti ir daugiau. mes paprašėme pateikti konkreti, surasti konkrečius skaičius, bet kol kas dar jų negavome. Mes padedame šiems žmonėms ir be abejo tai nepatenkina visų jų poreikių, tačiau vis tiek tai yra pagalba. Ir mes laukime, kol bus surastas politinis šios problemos sprendimas ir mes raginsime ieškoti politinio sprendimo. Ir tai yra tik vienas pavyzdys. Taigi mes nenorime pamiršti žmonių, kurie nukentėjo nuo krizės ir toliau kenčia nuo jos padarinių, bet apie kuriuos nebekalbama viešai. Toliau mes pateiksime, kaip jau buvo prašyta, e, komiteto reikalinga informacija. Toliau savanorių pajėgos. su mūsų partneriais ir savanorių organizacijomis, valstybėmis narėmis mes susitarėme išnagrinėti, kaip yra samdomi, rengiami bei naudojami savanoriai. Ir mūsų savanorių pajėgos galės būti skirtos tik tai vienam vienam iš e, savanorių veiklos aspektui, pavyzdžiui, samdymui ar e, mokymams. Bet vienai par kitaip mes bendradarbiausime su jau veikiančiomis savanorių organizacijomis, tam, kad sužinotume, ko žmonėms reikia. Pavyzdžiui, miškų atželdinimas, e, žemės planavimas. Savanorių veiksmai šiuose srityse kol kas yra gan silpni. Taigi gal čia būtų dar ne, nerti dirvonai. Aš tiesiog garsiai mastau. Mes galime taip pat pažiūrėti ir į tai, kokį institucinį pavydalą įgaus ši savanorių tarnyba. Ar tai bus eko padalinys, ar tai bus atskirai savarankiškai veikiantis e, organas. Taigi mes pradėsime gyvendinti bandomąjį e, projektą, panagrinėsime, kokie bus jo rezultatai ir po to išvelgsime valstybių narių e, pasiūlymus. Ponas Giorins kalbėjo apie neturtingų šalių pažeidžiamumą. Taip, iš tikrųjų, gyvenimas nėra teisingas. Ir tos šalis, kurios mažiausiai prisidėjo prie uh, klimato kaitos, dabar labiausiai, labiausiai nuo jos kenčia. Ir mes į vystimasi strategijas uh, skirtas atskirom šalims numatome priemonės skirtas būtent uh, rizikai, prisitaikymui prie rizikos. Bet nepamirškime, kad yra kitų rizikos veiksnių - gyventojų skaičiaus augimas, net urbanizacija. Aš nežinau, ar jums yra tekę lankytis neturtingose šalise, bet dažniausiai skurdžiausi regionai yra ten, kur žmonės apskritai ne, negali gyventi. Haityje, pavyzdžiui, žmonės statėsi namus ten, kur iš tikrųjų buvo labai labai pavojinga gyventi. Eko atstovas Piteris yra čia ir jis gali tai patvirtinti. Rūpyčio mėnesį mes e, kalbėjome apie tai, kaip galima būtų padėti neturtingoms šalims e, mažinti riziką. Ir tai nėra lengva daryti. Mes norėtume derinti savo veiksmus su tais kolegomis, kurie dirba su besivystančiomis šalimis, nes, nes nuo situacijos besivystančiose šalise priklauso ir tai, ar joms reikės pagalbos, humanitarnės pagalbos kada nors ar ne. Dabar, sakydama poniai e, Strifler, galiu pasakyti, kad labai dažnai mes uh, susitinkame, mes e, kalbame, susitrėme dėl kokių nors veiksmų ir po to išsiskirstome. Ir, pavyzdžiui, matome, kad su humanitarnės pagalbos konsensusu vyksta tas pats. Apie šį konsensusą kalba tik tai tie, kas užsijima humanitarinę pagalbą. Tai nėra klausimas, kuris būtų plačiai aptarinėjamas uh, uh, kitose forumuose. Ir ponė Strifler, man atrodo, kad mes galime suvaidinti labai svarbu vaidmenį, skleidžiant informaciją. Aš, pavyzdžiui, neseniai e, aš ta, e, kalbėsiu e, netrukus Karališkojoje karo akademijoje, čia Belgijoje, kur aš pasakosiu apie mūsų teikimą humanitarnę pagalbą. Ir būtent taip mes galėsime paskleisti informaciją apie savo darbą. We were so on Pakistan. I don't take this, Mr. Gregoris. <laughs> Sorry. I'm, I just want to say on Pakistan. Aš norėčiau pakest, pasakyti, kad į Pakistano krizę sureagavome labai greitai. Tikrai netempime gumos. Beje, Liepos 31 dieną Euro, Europos komisija buvo vienintelė, kuri iš karto suteikė 30 milijonų pagalbą Pakistanui. Uh, Bet mes taip gal per mažai apie tai kalbėjome. Pirmininkė, dar nori trys kolegos pasisakyti. Panas Arsen, pane komisijos narė, malonu pasveikinti Jūs šiame komitete. Vyko diskusijos ir kitose komitetuose. Tiesa ta, kad pirmiausia norėčiau išreikšti savo paramą jūsų pasiūlymams, ypač jūsų pasiūlymui dėl humanitarnių krizių prevencijos, dėl e, ir pasiūlymų susijusių su ekosistemų atsparomu klimatos kaitai. Aišku, galime kalbėti apie finansinius išteklius, tačiau realybė yra tokia, kad mums reikalingas didesnis finansavimas, norint tinkamai sureaguoti į humanitarnės krizės. E, Junktinėse tautose vyko susitikimas skirtas tūkstančio vystimosi tikslų nagrinėjimui ir tam tikra grupė atsakinga už inovacijas e, pateikė savo pasiūlymą. Atsižvelgdamas į e, tūkstančio vystimosi planus, e, taryba, tiksliau pasakius, nutarė paremti šią iniciatyvą. Įdėkti finansinių operacijų mokestį daug vyksta diskusijų susijusių su čia tema, tačiau jungtinių tautų susitikimo metu buvo kalbėta apie tai, kad labai sudėtinga būtų šiuo finansinių operacijų mokesčiu apmokestinti ir finansinę paramą teikiamą kaip humanitarnę pagalbą. Būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, ar jūs taip pat remiate šį finansinių operacijų mokestį. Ar reikalinga numatyti tokį mokestį, kuris būtų taikomas tokioms finansinėms priemonėms, kurios yra skiriamos e, besivystančioms šalims? Ar svarbu surinkti finansinius išteklius per šią paramą? Komisijos narė, du dalykai. Jūs kalbėjote apie atskaitomybę gerai. E, ponas Arsenis buvo vienas iš nedidelės delegacijos narių, kuri dalyva ir aš toje delegacijoje taip pat dalyvavau jungtinėse tautose. Kai kurie Afrikos lyderiai visai nenorėjo, kad dokumente būtų paminėta atskaitomybė. Jie tikrai nenorėjo apskritai jokios atskaitomybės. Mus šokiravo e, jų laikysena. Aš e, norėčiau pasiūlyti štai, ką mūsų piliečiai kenčia nuo įvairių vyriausybių taupimo programų ir e, jei mes teikiame pagalbą kai kurioms valstybėms, tai galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kad tas siaubingasis vystimosi komitetas reikalauja atsiskaityti už teikiamą pagalbą. Na, jūs gal galite pasakyti, kad mes darome spaudimą jums ir tada jūs galite reikalauti tam tikros atskaitomybės iš pagalbą gaunančių valstybių. Kitas dalykas, e, pavyzdžiui, Haityje ar Pakistane e, ištikus kriziai, e, pirmiausia vyksta koordinavimo procedūra. Vieni sako, kad vieni pasirengia paukoti maistą, kiti paklodės, kiti dar ką nors. Na, kaip vyksta tas e, paramos surinkimas? Ar 27 valstybės narės visos teikia tik maistą? Ar jūs esate pasirengę tinkamai koordinuoti humanitarnės pagalbos surinkimă? Pone Kretiu. Pone Kretiu. Ačiū labai, ponia komisijos narė. Norėčiau padėkoti Jums e, už jūsų veiklą. Noriu priminti diskusijas vykusias Strasbūre ir turiu pasakyti, kad jūsų generalinio direktorato veikla yra labai svarbi. Tarptautinė žiniasklaida ir tarptautinės organizacijos siunčia labai aišku signalą, kad būtent dėl korupcinių apraiškų Pakistane mums teikiant pagalbą nepavyko pasiekti norimų tikslų. Norėčiau paklausti, ar jūs galite užtikrinti, kad tos sumos, dėl kurių susitarėme čia, tikrai bus panaudotos tiems e, labiausia paramos e, reikalaujant tiems visuomenės sluoksniams. Na, o kalbant apie laisvanoriškos humanitarnės pagalbos būrius, noriu pakla pasakyti, kad aišku, viena vertus daugelis problemų įsispręstų, tačiau noriu pabrėžti ir um, apie, noriu pabrėžti ir um, tai, kad e, didelioje grėsmėje atsiranda humanitarnę pagalbą teikiantys asmenys. Praėjusiais metais jie daug nukentėjo ir noriu paklausti, kaip jūs ketinate užtikrinti saugumą tų žmonių, kurie aukoja savo gyvybę vardan kitų žmonių. Na ir pagaliau norėčiau tarti keletą žodžių apie greito reagavimo pajėgumus kuriuos steigia Europos Sąjunga. Noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs lankėtės šiais metais Rumunijoje, tai yra valstybėje, kuri taip pat nukentėjo nuo stikinių nelaimių. Žinau, kad Jūs turite savų priemonių, kurias panaudojate rinkdama telkdama finansinę pagalbą, žinau, kad reikia atitikti tam tikrus reikalavimus, norint gauti humanitarinę pagalbą iš ES. Noriu pabrėžti, kad visų pirma svarbu, aišku, yra laikytis tam tikrų reikalavimų, tačiau kita vertus komiška tampa tokia situacija, kai mes, pavyzdžiui, turėjome laukti e, tris savaitės ar tris mėnesius, kol gausime pagalbą, tuo tarpu Haitis pagalbą gavo iškart. Galbūt galėtume ir šioje srityje teisėkuros lygmenyje padaryti tam tikrų pakeitimų, kad greičiau būtų sureaguota į stichinės nelaimę. Very... Ačiū labai. Sulaukėme labai įdomių klausimų. Klausimai tikrai nėra paprasti. Pirmiausia, dėl finansinių operacijų mokesčio. Aišku, įmanoma surinkti tam tikrus e, finansus e, per šį mokestį ir e, tos išteklius vėliau skirti humanitarniai pagalbai. Turiu pasakyti, kad e, aišku, finansinėme sektorija esame tam tikrų rizikų ir gali nutikti taip, kad mes kaip piliečiai sumokėsime finansinių operacijų mokestį, tačiau ar jis na, vėliau bus panaudojamas e, tinkamai, neaišku. Aišku, finansinių operacijų mokestis turi būti visiems taikomas mokestis, jis turi būti globalus. Diskusijos įdomiai klostėsi, tiesiog palaukime, kas nutiks. Iš esmės mūsų piliečiai yra nepatenkinti tuo, kas vyksta, net vykdytojai yra nepatenkinti tuo, finansinis sektorius nepatenkintas. Uh, Tačiau tai yra priemonė, iš kurios būtų galima surinkti tam tikrą rezervą. Pažiūrėkime į JAV, į Kiniją, visi su, sutarė dėl šio mokesčio įvedimo. Taip, tiesa ta, kad mes galime pasinaudoti ir emisijų prekybos e, sistema gautomis lėšomis, nes e, iš šios sistemos gauti tos lėšos taip pat yra gan didelės. Tačiau aš manau, kad esama stiprios politinės valios šioje srityje. Taip pat svarbus ir pinigų panaudojimas. Net taupimo periodu atsiranda norinčių pasinaudoti surinktomis lėšomis. Reikėtų pirmiausia atsakyti į klausimą, kas yra tie globalūs lyderiai, iš kurių būtų galima gauti lėšas. Reikia kalbėti apie tai, kaip būtų galima sutelkti pajėgas. Ir Aš manau, kad tiek piliečiai, tiek organizacijos turėtų tinkamai įvertinti esamą situaciją. Reikėtų ieškoti lobistų. Ir aišku, skolų panaikinimas yra svarbus. Gal žmonės kurį laiką galvoja, kad tai yra neįmanoma, tačiau ateis tam tikram tinkamam laikui, e, tai galima padaryti. Labai svarbu susitarti, kas yra lyderiai ir kas e, gali propaguoti tą paramos teikimą. Aš galėčiau kalbėti ir ilgiau šią temą, tačiau mano pozicija dėl šio mokesčio yra būtent tokia - dėl atskaitomybės. Aš Susitikdama su lyderiais, tiek su Pakistano ministru pirmininku, su Pakistano užsienio reikalų ministru, su nelaimių valdymo ministru, visose susitikimuose aš pabrėžiu vieną dalyką. Jei jiems teikiama pagalba, tai yra tik tai vienas reikalavimas, tai yra atskaitomybės reikalavimas. Ir mes diskutavome apie tai Pakistane. Pakistanas dabar naudojasi Transparency International kaip atskaitomybės platformą ir manau, kad tas žingsnis yra teisingas. Aš pasakiau, kad man keliami reikalavimai iš Europos parlamento. Yra tam tikri lūkesčiai, kurių turi ES piliečiai. Tačiau labai paprasta pasakyti, kad na, ne aš to reikalauju, tai yra tie blogiukai sėdintys parlamente. E, tačiau šis komitetas e, žino tą mano mamos pavyzdį. Jos pensija yra 130 eurų. Mano mama, aišku, moka mokesčius ir galbūt 20 euro centų na, galbūt vienas euro centas patenka ir nuteka, kitaip tariant, ir į Pakistaną. Tegul tai būna tokia nedidelė suma, tačiau um, piliečiai reikalauja ir atskaitomybės. Svarbu žinoti, kad ne tik tie turtingieji, kurie yra tokie turtingi, kad nežino, kur dėti savo pinigus e, teikia humanitarinę pagalbą, tačiau tą humanitarinę pagalbą šiuo atveju Pakistanui teikia ir paprasti mokesčių mokėtojai iš e, savo nedidelių turimų pensijų. Kalbant apie humanitarnės pagalbos biudžetą, turiu pasakyti, kad aš mėgu tikrai ramiai. Aš lankausi atitinkamuose valstybėse, bendrauju su mūsų organizacijomis, partnerėmis, žinau, kokie kontrolės mechanizmai yra naudojami. Mes patikriname trečdalį mūsų projektų ir trečdalį visų partnerių kasmet. Ir Mes e, nuolat lankomės tose šalyse, kurioms yra teikiama pagalba, bendraujame su paramos gavėjais. Mes esame privilegijuotoje padėtyje, nes mes e, neteikiame pagalbos grinųjų pinigų formą, mes teikiame humanitarinę pagalbą, tačiau aišku, tai dar neeliminuoja tos piknaudžiavimo rizikos ar uh, netinkamos pagalbos panaudojimo rizikos. Na ir vėlgi, turint omenyje tai, ką aš pasakiau, manau, kad mes turime stengtis dar stipriau. Mūsų žmonės dabar atsidūrė gan sudėtingoje situacijoje. Tuo pačiu metu iškyla ir didesnis poreikis humanitarniai pagalbai. Taigi, šie aspektai yra labai svarbus. Dėl humanitarnę pagalbą teikiančių darbuotojų saugos. Aš e, negaliu užtikrinti e, šimtaprocentinio saugumo humanitarnę pagalbą teikiantiems darbuotojams. Aišku, mes e, turime tam tikras priemonės, tačiau pasaulis pasikeitė į blogąją pusę. Na ir kaip mes išspręsime šią problemą, ar tai padėtų pajungti karinės paėgas, pavyzdžiui, piratų Somalija atveju. Tačiau jei jūs um, apsilankysite Somaliją, matysite, kad e, esama tokių atvejų, kai buvo ir išpolių, ir Būdama Darfūrė, aš susitikau su humanitarinę pagalbą teikiančiais darbuotojais. Čia žmonės tiesiog reikalavo saugumo. Buvo klausima, kokius sprendimus reikėtų priimti, kada mes turėtume pasitraukti ir kai kurios organizacijos net pasitraukia ir nebeteikia e, humanitarnės pagalbos Darfūrui. Manau, kad e, mums reikia stengtis susijęti užsienio politiką e, su humanitarnės pagalbos teikimo politika. Reikia galbūt daugiau dirbti šioje srityje, nes kai kuriems žmonėms didesnis saugumas reiškia karinių pajėgų įtraukimą. Tačiau, na, aš šiuo atveju tikrai neturiu vienareikšmiško atsakymo, tačiau pripažįstu, kad ši problema yra svarbi. Kalbant apie greito reagavimo pajėgumus ir solidarumo fondą. Humanitarinė pagalba yra integruota į civilinės apsaugos priemonės ir e, nelaimių prevencijos priemonės. E, jūs man suteikite galimybę, pavyzdžiui, pasinaudoti e, 300 milijonų eurų. Jei stichinė nelaimė ištie, ištinka Moldovą, aš galiu pasinaudoti šią priemonę. Tačiau jei um, humanitar, stichinė nelaimė ištieka, ištinka Rumuniją, aš tais pinigais pasinaudoti negaliu. Um, solidarumo fondo lėšos naudojamos pagal kitas taisyklės ir todėl ta pagalba kartais ateina kiek pavėluotai. Galbūt galėtume padaryti lankstesnę prieigą prie solidarumo fondo lėšų. Galbūt galėtume daugiau lėšų skirti pasirengimui nelaimėms. Tačiau turiu pasakyti, kad valstybės narės nenori suteikti didesnio lankstumo e, šiai priemonėje, todėl kad sprendimus priima finansų ministrai. Ir finansų ministrams labai patinka vienas šio fondo bruožas. Tai yra tai, kad nepanaudotos lėšos iš solidarumo fondo grįžta finansų ministerijai. Dabar tarsi nebelieka prasmės keisti pagalbos teikimo procedūrų. Pavyzdžiui, aišku, galime skirti 5 milijonų sumą solidarumo ženklan bet kuriai valstybei nariai jei ją ištinka didelė nelaimė ar stichinė nelaimė. Aišku, aš galbūt pasinaudočiau sveiku protu ir tą paramą suteikčiau, tačiau ypač dabar ekonominės krizės akivaizdoje, taupimo akivaizdoje, tai padaryti neįmanoma. Ir galėčiau 23 e, kalbomis e, pasakyti, kad ne, mm, ministrai e, finansų nesutiks taip tą paramą teikti. Komisar. Labai ačiū gerbima komisarė, ačiū, kad atėjote pas mus pasidalyti nuomonėmis. Iš tikrųjų, jūsų atliekamų užduočių ratas yra labai platus, mes žavimės jūsų energiją. Ačiū, kad pasidalijote mm, su mumis su savo ateities vizijomis. Ačiū, lauksime kitų susitikimų. Dėl kitų klausimų. Noriu priminti, kad šiandien po pietų, trečią valandą, 4Q2 salėje įvyks bendras posėdis užsienio reikalų komiteto ir žmogaus teisų pakomitečio dėl Sakarovo premijos kandidatūrų aptarimo. Kitas posėdis įvyks Briuselėje pirmadienį spalio 25 dieną nuo 3 iki pusės 7 ir antradienį nuo 9 iki 12.30. Dabar posėdį baigiame.